nuotekų vandens naudojimui. Italijoje, Švedijoje, Lenkijoje situacijos e, labai skiriasi ir žinome, kad kai kur e, vandens klausimai e, yra val, administruojami viešųjų įstaigų, kai kur privačių ir aš manau, kad mums reikėtų suderinti situaciją šioje srityje, nes taip užtik, tai tik tai užtikrins mūsų saugumą. Dėkoju. Toliau notis Marijas. Vanduo yra viešoji gerybė ir būtent į tai turime atsižvelgti. Tai nėra kokia nors prekė, kurią galėtų prekiauti tik įmonės. Todėl turime įsigilinti į pakartotinio vandens uh, išteklių, kurie beje yra riboti, naudojimo klausimus. Aš manau, kad mes turėtume tikrai pagalvoti, kaip galima būtų geriau naudoti vandens išteklius, tam, kad geriau galėtume apsaugoti mūsų aplinką, žmonių sveikatą. Tam, kad galėtume pakartotinai naudoti vandenį, turėsime turėti tam reikalingą infrastruktūrą, o jai sukurti mums reikės surasti kažkur tam reikalingų investicijų. Ir manau, kad šis žingsnis yra da, žingsnis teisinga linkme ir jis bus ypatingai naudingas kaimo vietovėms. Ačiū ir dar vienas kalbėtas liko šio klausimo panas Nekov. Iš tiesų, vanduo nėra įprasta mm, prekė, tiesiog gerybė ir ypatingai sostinėse labai susidurama su tinkamo, veiksmingo vandens e, naudojimo e, sistema, kad nebūtų jo trūkumo. Vienas, viena iš priemonių yra būtent pakartotinis nuotekų, miesto nuotekų vandens panaudojimas. Čia yra pavyzdys, kaip galima panaudoti žemės ūkiją nuotekų vandenį ir beje mm, per e, vandenį į dirbožėmį patenka ir mikroplastikas, ką reikia būtinai turėti omenyje, e, sprendžiant vandens trūkumo problemą, panaudojant vandenį pakartotinai. Ačiū kolegai Nekov. Toliau. Romų integracijos strategijos siūlymai dėl rezoliucijų. Pirmiausiai kalbės ponas Maudau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad aš turėčiau pakartoti tai, ką jau esu sakęs ir anksčiau. Aš manau, kad Romus reikia integruoti, bet tai reikia daryti atsižvelgiant į tai, kad Europoje šiuo metu labai yra daug bendarbių, jų yra itin daug Italijoje ir tenai dengia, gali kilti socialinė da, da, sumaištis. ES turėtų šiam klausimui daugiau dėmesio. Apie tai labai dažnai pamirštama, da, nes išgalime šio išreiškinį. Labai da, dažnai da, da, turimos žmonių teisės. Da, da E, susikerta su žmonių pareigomis. Ir aš manau, kad mes turėtume geriau šios dalykus suderinti. Aš manau, kad pirmenybė pirmiausia reikia rūpintis tais, kas neturi darbo ir jo ieško. Turime suteikti jiems galimybę tą darbą susirasti. Maulu, ja sitten edustaja Mihaela Šoidru. Ačiū, kolegė Maulu. Dabar steiksiu žodį kolegė Šoidru. Kolegove, ja sam podpořila tuto správu o strategii. Ačiū, suteiktą žodį. Aš pritariu pasiūlymams dėl Romų integracijos strategijos, manau, kad būtina remti Romų integraciją ir visiškai pritariu taip pat šios integracijos pagrindiniams tikslams susijusiams su švietimu, sveikatos apsauga, užimtumu ir rūpinimu būstu. Europos parlamentas įtraukė dar vieną papildomą tikslą, tai yra nediskriminavimą. Pirmininkė, atsiprašau, ponio Šoidrovo nėra šiuo metu vertimai suomio kalba, nežinau kame yra to priežastis, ar būtų galima užtikrinti vertimą į suomių kalbą, ar galiu pradėti nuo pradžių savo kalbą. Gerai, pradėsiu nuo pradžių. Ačiū. Taigi, dar kartą trumpai pasakysiu, kad pritariau šiam pranešimui. Jis e, apriepia Romų integracijos tikslus, tokius kaip e, e, švietimas, gyvendinimas, užimtumas. Europos parlamentas traukia papildomą tikslą nediskriminavimą ir jis yra labai svarbus, tačiau šiems tikslams pasiekti reikia finansinių išteklių, projektų ir tinkamų programų kuriamis būtų remiama Romų integracija. Ir tos lėšos, žinoma, turi būti panaudojamas veiksmingai tinkamai, reikia užtikrinti tinkamą lėšų panaudojimo kontrolę bei nustatyti kriterijus ir tikrinti, ar jų laikomasi. Aš pritariu ir atitinkamoms iniciatyvoms įtraukti į strategijos rengimą nacionalinių mastų Romų atstovus. Mėly kolegos, kalbant apie Romų integraciją Čekijos Respubliką ir skopusi daug patirties. Žinau, kad ši tema yra labai sudėtinga, tačiau tai yra vienintelis kelias į ilgalaikį integraciją. Kiitos eh, kollega Soidrova ja sitten edustaja Anžel Džambatski, olkaa hyvä. Ačiū, Džambatski. Здравия, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Ačiū, kolegos. Balsavau prieš šią rezoliuciją. Čia yra kiek prisitaikymo veidmainystės todėl kad e, kai kurie mūsų balsai nelėmė nieko svarbaus. Getai lieka ir jie yra nusikalstamumo įtampų visuomenės dekonstrukcijos centrai. Mes turime labai aiškiai apibriežti, kokios yra problemos šioje srityje. Mano šalyje Daug išpolių surengėme prieš policijos pareigūnus, gydytojus, kurie lankosi getuose. Ir šios problemos nedings prieimus deklaracijas, rezoliucijas ar kitus e, teisės aktus. Problemų neliks tuo met, kai bus nugriauti neteisėtai pastatyti pastatai, kai vaikai pradės lankyti mokyklas kai mes išspręsime socialinės pagalbos klausimus. Ačiū. Ja, äh, sitten, ähm, seuraava puhuja on edustaja... Kitas kalbėtojas, ponas Škripekas. Ačiū, ponia pirmininkė. Džiaugiuosi, kad galėjau balsuoti už šią rezoliuciją, už Romų įtraukti į visas e, visuomenio gyvenimo sritis. Manau, kad e, labai svarbu, kad mūsų visuomenės e, būtų integruotos, labai svarbu daug dėmesio skirti vaikų ugdymui, taip pat mažinti skirtumus Ir ypač kalbant apie Romų atstovavimą įvairiose organizacijose, labai svarbu, kad jiems būtų suteikta teisė kalbėti ir išsisakyti tose srityse. Taip pat reikia siekti, kad vaikų padėtis gerėtų. Reikia imtis aktyvių žingsnių šioje srityje srityje, kad Romai nebūtų tik pasyvus pagalbos prieimėjai. ES gali čia imti svarbaus vaidmens, telkdama įvairias bendruomenės ir siekdama, kad Romai taptų visą teisės visuomenių nariais. Ačiū. Dabar Dabnar ir Sosnerts. Šiame pranešime kalbama, kad žmonės, kurie nemėgsta Romo ar čigonų, e, tai daro diskriminuodami. Kartais e, kultūriniai skirtumai tarp bendruomenių yra labai dideli ir tai yra e, tam tikras formalus rasizmas, todėl, kad šioje rezoliucijoje pagalba susijęma su buvimu Romu. Taigi, tarsi sakoma, kad tu turėsi tam tikrų teisių, jei būsi tam tikros kilmės. Taigi, ta antidiskriminacinė retorika lems, kad žmonės bus priklausomi nuo mm, humanitarnės pagalbos. Ir vargu, ar kas nors keisis, situacija tik prastės. Dar daugiau, jie jau turėjo būti integruoti į mūsų bendruomenę, bet tai neįvyko. Ir dabar paskutinis kalbėtojas šią temą yra ponas Stanislav Polčiak. Dėkuoju už suteiktą žodį. Aš balsavau už šį pranešimą ir džiaugiuosi, kad jis buvo patvirtintas didžiosios daugumos pritariu nuomoniai, kad niekas neturėtų jaustis atstumtas, išskirtas iš visuomenės, mm, kad jaustusi neturi progos pasiekti sėkmės. Aš esu už tai, kad reikia iš esmės gerinti Romų bendruomenės švietimą. Žinoma, taip pat daug problemų kelia ir užimtumas. Nediskriminavimas turi būti taikomas kiekvienai bendruomeniai, kiek, bendruomeniai, kiekvienai E, visuomenės daliai. Tačiau tuo pat metu šiai grupiai kyla nauji iššūkiai. Mes turime apjungti suvienyti visas strategijas, kad būtų galima jiems padėti ir pasiekti sinergijos. Bent, tačiau bendruomenės turėtų suvokti, kad jos turi ne tik teisės, bet ir pareigas. Jų atstovai turėtų taip pat skatinti tokį požiūrį. Dėkoju. Dėkoju. O dabar Eikime toliau ir pradėkime nuo ponios Ruiz pranešimo dėl sutarties nuostatų susijusių su ES pilietybė įgyvendinimo. Ir žodis suteikiu ponui Seinfeld. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Tikriausiai žinome, kad pagal 9 ES sutarties straipsnį ir 20 sutarties dėl ES veikimo straipsnį kiekvienas ES pilietis yra tuo pačiu ES pilietis. Tačiau didžioji dauguma europiečių to nežino, čia trūksta savo teisų išmanimo ir samoningumo. Tyrimai rodo, kad 54 procentai e, visų gyventojų turi tik tam tikrą suvokimą apie e, pilietybę ir apie savo teisės, tačiau labai didelė dalis e, nežino, ką reiškia būti ES piliečiais. Ir tai reiškia, kad Europos parlamentas ir ES institucijos turėtų imtis informacijos klaidos veiklos, todėl kad ES turime palaikyti ne tik popieriuje, tačiau turime ieškoti psichologinės, emocinės paramos ir tai yra didžiausia mūsų užduotis. Dėkoju. Toliau kalbės Frančias Zametimech. Pirmininkė, taip, kaip ką tik ir girdėjome, kalbėdami apie pilietybę, ES valstybės narės pilietybę, galime kalbėti ir apie visos ES pilietybę. Ir todėl šis pranešimas yra susijęs ir su tam tikromis sukčiavimo sistemomis, kai parduodami pasai pavyzdžiui, nusipirkęs, pavyzdžiui, gavęs Maltos pasą, taip pat gauni ir ES pilietybę. Šis parlamentas 2015 metais nustatė, kad negalima parnavinėti pasų, jei žmogus neturi tikro ryšio su tokia šalimi. Gėda, kad Maltos vyriausybė e, šitaip neskaidriai elgėsi. Sužinojome, kad dvi šeimos iš Saudo Arabijos nusipirko 62 pasus ir dabar, kadangi čia kalbame apie reputaciją, vyriausybė sako, kad šie pinigai panaudoja, šios lėšos panaudojamos socialiniam būstui. E, turi būti tam tikros Europos vertybės, e, turime jų laikytis. Taip pat turime puoselėti laisvo judėjimo principą. Taigi, e, atsargiai žiūrėkime į tokias schemas, kad nekiltų pavojus tam, kas mums yra brangiausia. Dėkoju ponui Dimeš, o dabar ponas Lamas, pono Lamasūro pranešimas dėl sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimo. Ir ponui Mamikins dabar žodis suteikiamas. Kolegos, turime būti atsargus šiuo klausimu. Pirmiausia, E, tokiu būdu bus sumažintas, sumažinta Europos veiksmų vienybė ir turės išorių, išorinių ir vidinių pasiekmių. Taip pat tokiu būdu viena valstybė narė galės sabotuoti visą procesą. Ir tai bus kaip lik trojos arklys, kuris pakenks santykiams tarp valstybių narių. Ir pavyzdžiui, pažiūrėkime į Europos uh, prokuroro biuro pavyzdį. Jis neturės jurisdikcijos Vengrijai, Graikijai, Airijai ir kitoms šalims, kurios nusprendė pasitraukti šios nuostatos. Ir todėl e, šioms šalims jo veiksmai neturės poveikio. Rengiant šį pranešimą buvau šešėlinis pranešėjas ir balsavau už, bet esu tikras, kad pagerintas bendradarbiavimas turi uh, tapti pilnu bendradarbiavimu. Tai yra pagrindinis mūsų tikslas. Ačiū. Kiitos, edustaja Mamikins. Siirry... Dėkoju. Dabar kitas pranešimas, ponios Spinelį, apie pagrindinių teisių hartijos ES įgyvendinimą ES institucinėje struktūroje. Du kolegos nori pasakyti. Pirmoji Mikhaila Šoidrova. Ponios ir ponai, pagrindinių teisių apsauga yra viena iš pagrindinių ES vertybių. Jis susijusi su ES pagrindinių teisių hartijos patvirtinimu. Hartija tapo privaloma ir e, tai e, rodo, kad žmogaus teisų apsauga yra visų institucijų ir valstybių narių veikimo pagrindinis principas taikant ES teisę. Hartijos įgyventinimas turėtų būti besalgiškas. Taip pat turėtume e, labai atidžiai žiūrėti tai, kad ji laikoma strateginiu dokumentu. Tai reiškia, e, kad visos e, vidaus taisyklės turi būti priderintos prie Hartijos. Pavyzdžiui, tarpinės ataskaitos apie žmogaus teisės, e, mokymo, švietimo veikla, biurokratiniai procesai, jeigu bus siemi su hartija, tai ta hartija nebet teks e, realios prasmės, dėl to aš susilaikiau balsuojant. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponai Mamikins. Aš palaikiau kolegės Pinelį pranešimą. ES institucijų užduotis ne tik užkirsti kelią hartijos e, pažeidimams, bet ir maksimaliai išnaudoti jos potencialą. E, svarbus e, žingsniai sprendimų prieimo procese dėje nesusijęs su hartijos apiptimi. Aš kalbu apie tarybos posėdžius. Yra manoma, kad geriau visuomenė žinoti, kaip priimami sprendimai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad ombudsmenė neseniai pasisakė prieš tokią praktiką. Dar vienas dalykas - trišalės darybos. Sutartyse nėra tokio žodžio, nes tai yra uh, neformalūs tikimai ir dėl to jie nėra atviri visuomeniai. Skaidrumas ir pagarba pagrindiniams teisėms. Aš palaikiau tuos dalykus ir raginu, kad būtų atliktas atskiras e, pagrindinių teisų gyvenimo vertinimas ir kad e, būtų atsirastų pagrindinių teisų peržiūros nuostata. Dėkoju dabar. Uh, Paulo Rangel pranešimas apie ombudsmeno pareigų įgyvendinimą. Europos ombudsmeno statutą. Ponas Šenfeldas nori pasakyti. Dėkoju, pana pirmininkė. Europos ombudsmano pareigų atlikimas tai yra didelis ES pasiekimas, tačiau tuo pačiu ir svarbi Europos parlamento kompetencija, todėl kad mes būtent balsuojame dėl šios svarbios funkcijos. Paskutiniu metu ES valstybėse narėse vis dėlto pastebime, kad vis dažnėjančius piliečių teisių pažeidimo atvejus. Taip pat kai kuriais atvejais ombudsmeno instituciją tarsi siekiama panaikinti. Todėl mums e, ombudsmenas e, yra labai svarbi institucija, tačiau ne, ne visi žino, kad uh, ES ombudsmenas nebūtinai turi glaudžių ryšių su atskirų valstybių narių priežiūros institucijomis. Todėl aš manau, kad atėjo laikas pasvarstyti, ar nereikia sukurti e, tam tikros e, sąsajas turinčios sistemos, kuris sėtų ES ir valstybių narių ombudsmenus. Dabar kitas pono Fox pranešimas ES pramonės politika, dirbtinio intelekto ir robotikos sitie. Keletas kolegų nori pasakyti. Pirmiausiai ponas Mairis. Aleksas Mairis. Alex Mayer, atsiprašau, ponė. Aš Kolčesteryje e, lankiausi vienoje vietovėje, kur e, naudojamos bepilotės skraidyklės e, siekiant įvertinti, ar saulės baterijos veikia sklandžiai, ar nėra gedimų. Ir e, tai prisideda prie žaliosios energijos gamybos, kurią užtikrina e, saulės baterijos. Taip pat e, žinome, kad vyksta procesai siekiant pradėti e, gaminti automobilius, e, kurie važiuotų be vairuotojų žmonės e, kartais, nežiūrintų pasiekimų, bijosi, kad e, robotai pakeis juos, bet reikia mums dirbti, kad pasitelktume e, tas naujasias galimybės ir sukurtume naujų darbo vietų, kad atsirastų galimybių naujiems įgūdžiams darbuotojų. Dėkoju. Ponas Zdrojevskis. Kompleksinė pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje e, tai yra savo iniciatyva rengtas pranešimas. Ne, ir blogai, ir gerai, todėl gerai, kad ši, šios iniciatyvos imtasi blogai, kad e, šią sritį reguliuojant būtinas labai platus žinojimas. Uh, apie technologijas ir apie e, jų teikiamas galimybes. Taip pat svarbu kalbėti apie netokių svarbių, tačiau vis dėlto svarių etinių klausimų išmanimas. Čia reikalingi ir tarp sektoriniai ryšiai ir žinojimas, būtina užtikrinti saugumo, apsaugos e, aspektus e, panaudojant dirbtinį intelektą ir taikant šias technologijas kasdieninėme gyvenime. Kaip tik todėl, kad naujosios technologijos e, yra reikalingos, vis dėlto ES eina paskui jas. Kolega. Dėkoju. Toliau ponas Šeinfeldas. Dziękuję bardzo, panie. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Viena ketvirtoji pramoninių robotų pasaulyje ir pusė robotų teikiančių paslaugas tai yra ES gaminiai, pagaminti ES. Deja, jei vis dėlto pažiūrėsime į rezultatus, į mokslinio tyrimo ir, tyrimų ir plėtros rezultatus, ypač dirbtinio intelekto ir robotikos srityje, tai pamatysime, kad ES statistika čia kiek prastesnė. Kinija ir JAV pirmauja. Kodėl aš tai e, akcentuoju? Esu įsitikinęs, kad dirbtinis intelektas yra neišvengiama civilizacijos plėtros dalis. E, Mm, kalbu ne tik apie pramonę, e, apie mūsų būtinį gyvenimą, todėl šis rytis turi tapti visos politikos, ne tik pramonės politikos prioritetu. Tačiau taip nėra. Ir tai atsiskleidžia ir šiame dokumente, todėl kviečiu nedelsant imtis dinaminių ir griežtų žingsnių. E, Dėkoju. Nematau pono Tamburano salėje. Tuomet suteiksiu žodį ponui Keliui. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti ponui Fox, kurio pranešimų pritarta didelė dauguma. Dirbtinis intelektas e, turi e, visišką didžiulį potencialą padaryti mūsų darbą veiksmingesnį. Taip pat atsiranda ir daug iššūkių. Šis pranešimas man patinka, kad kalba apie skaidrumą, skaitomybę, naudojant dirbtinį intelektą. E, Ir taip pat reikia užtikrinti, kad ES būtų technologijų lyderė ir kad ES piliečiai verslas galėtų pasinaudoti visais privalumais e, šių naujų poslinkių. Ir aš tikiuosi, kad kolegos Ashley Fox pranešimas akcentuos tam tikrą veiklą, prie kurios pridėjo, e, prisidėjo ir Junknės karalystės kolegos bendruomenių rūmai taip pat gali pasinaudoti kai kuriais Ashley Fox pasiūlymais dirbtinio intelekto srityje. E, žmogaus intelektas dažnai, e, matome, nesugeba rasti geros išeities, pavyzdžiui, užtikrint sklandų Brexitą. E, Dėkuoju. Paskutinis kalbėtojas yra ponas Tošnerts. Šioje nuomonėje yra pripažįstama, kad ES gamina pusę visų aukštos specializacijos robotų pasaulyje, tačiau um, nėra lyderė. Priminsiu, kad prieš keletą mėnesių e, balsavome dėl nuomonės, kurioje sutarėme, kad, kad ES teisinis reguliavimas ir ekologiniai reikalavimai sužlugdė galimybę uh, E, aukti pramoniai. E, taigi ES tarsi pražiopsojo tą tinkamą metą, kai reikėjo peržiūrėti savo teisės aktus. Tačiau dabar tai tikrai turime padaryti. E, turime tikrai peržiūrėti viską savo viduje ir turime imtis pamatinių dalykų, vengdami bet kokių manipulacijų. Aišku, labai visiems aišku, kas čia yra didžiausias manipuliatorius. Aš manau, kad mes dabar esame teisingame kelyje ir turėtume siekti, kad ES taptų intelekt, e, dirbtinio intelekto ir robotikos ryčių lyderė. Dėkuoju. Toliau. Ponios Gutelant pranešimas apie e, tvarų pesticidų naudojimą. Suteiksiu žodį Javierui Benito Atsiluagai. Dėkoju, pirmininkė. Neseniai atliktas tyrimas, įspausdintas e, specialiame leidinyje, sako, kad per šimtą metų gali išnykti vabzdžiai mūsų planetoje. Tai yra tikrai baisus dalykas. Žinome, kad šiandieną maždaug trešdalis E, vabzdžių yra ties išnykimo riba ir pasiekmes gali būti katastrofiškos tiek ekosistemoms, tiek ir žmoniai. Tyrimo autoriai mano, kad pagrindinė priežastis, dėl ko nyksta rūšys, yra pesticidų naudojimas. Aiškus, tai yra dalykas ir taip pat e, intensyvi e, žemdirbystė. E, Reikia keisti mūsų žemės ūkio modelį, reikia prevencinių veiksmų, reikia tvariau naudoti pesticidus, taip pat reikia ieškoti ne cheminių ir tvarių e, išėčių, pavyzdžiui, fizinės, mechaninės, e, gali būti naudojamos priemonės ar e, pasitelkiant tam tikras gyvūnų rūšis. E, Ir žinome, kad e, iš tikrųjų reikia tam tikrų priemonių naujų, kurias galėtų gerai pritaikyti ūkininkai ir ūkininkės. Dėkuoju. Dabar žodis ponui Matijus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pesticidų naudojimas žemės ūkyje ir daržininkystėje bei sodininkystėje yra labai svarbus dalykas, bet aišku, mes visi pripažįstame, kad yra tam tikrų rizikų, kuriuos kelia šių chemikalų naudojimas. E, tai svarbia ataskaida, e, svarbus pranešimas ir e, aš iš pradžių ketinau balsuoti už, tačiau dėja. E, E, dalykai klostėsi taip, kad daug kas pasikeitė ir dabar pasiekime tokią poziciją, kai tam tikri skaičiai ir tikslai yra pateikiami, kalbant apie mokslinius tyrimus, patarimus, rekomendaciją. E, iš tikrųjų atrodo, kad NVO ir kitos lobisnės grupės tiesiog iš oro paima tos skaičius ir susiklostė tokia situacija, kai jie nori kontroliuoti visus, visas cheminės, klau, cheminės medžiagas. Deja, tai e, yra blogos teisėkuros pavyzdys, e, kaip dažnai nutinka šiame parlamente. Tas pranešimas iš tikrųjų būtų buvęs geras, dėja, taip kaip pakrypo reikalai, aš negaliu jo palaikyti. Dėkoju. Kitas kalbėt, kita kalbėtoja bus ponė Šoidrova. Kolegos, aš balsavau už šį pranešimą dėl tvaraus pesticidų naudojimo. Pritariu valstybėms narėms. Pritariu tam, kad valstybės narės turi e, atitaisytis trūkumus nedelsiant, atsižvelgiant į antrinį pesticidų poveikį. Taip pat esu už tai, kad reikia investuoti į mokslinius tyrimus ir kurti geresnės e, alternatyvas dabartiniams pesticidams. Labai svarbu, kad Europos žemės ūkis išliktų konkurencingas. E, pesticidai turi labai žmonėms ir aplinkai pavojingų medžiagų ir mes turime griežtai uždrausti šių cheminių medžiagų naudojimą. Tai pasakytina ir apie importą iš trečiųjų šalių. Dėkoju. Dabar žodis ponui Šoltės. Dėkoju už suteiktą žodį. Kalbant apie pesticidus ir jų poveikį e, žmonėms ir gamtai, na, apie tai kalbame jau ne pirmą kartą. Suvokiu, kad pesticidų likučiai maiste e, žmonėms kelia didžiulį pavojų, o pa, likučiai jų pašaruose taip pat kenkia gyvūnų sveikatai ir ypač tai svarbu, jeigu paskui tie gyvūnai patenka į maisto grandinę. Prisiminkime pastarojo meto skandalus susijusius su maistu. Negalime tiesiog e, ignoruoti šio dalyko. Yra ir kitų aspektų. Mm, pavyzdžiui, endokrininės sistemos, sistemą trikdančios medžiagos. Ir todėl manau, kad reikia daug daugiau investuoti ir vykdyti daug išsamesnius tyrimus, e, ieškant alternatyvių būdų pirmiausia, natūralių, tvarių būdų, kurie istorijos bėgėje pasiteisino. Taigi turime užtikrinti, kad maži ūkiai taip pat galėtų išmaitinti kaip galima daugiau mūsų gyventojų. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodis ponui Nekov. Dėkoju, pirmininkė. Šiandieną patvirtintas pranešimas dėl tvaraus pesticidų naudojimo labai svarbus Europos ateičiai. Žemės ūkis turi potencialą sukurti ir išlaikyti ekonomiką e, regionuose, kur nėra kitų veiklų. Deja, pesticidai labai e, neigiamai veikia aplinką. Trumpalaikėje perspektyvoje jie padidina derlių, tačiau vidutinio ir ilgalaikį, ilgalaikį laikotarpiu jie skurdina dirbožėmį, mažina naudingų mikroorganizmų dirbožėmėje, paplėtimą sumažina ir derlingumą. Aš buvau e, pranešimo apie bites rengėję e, e, socialistų frakcijoje ir turiu pasakyti, kad mane neramina tokių medžiagų naudojimas, nes jisai kenkia apdulkintojams, tai yra bitėms. Raginu valstybės narės rinktis mažos rizikos pesticidus ir rinktis necheminius metodus, kurie mažiausiai kenkia, kenkia žmonių, žmonėms ir aplinkai. Ir už, nes stabilios ir sveikos ekosistemos yra labai svarbios Europos piliečių sveikatai ir aplinkos tvarumui. Dėkoju. Paskutinis kalbėtojas šio klausimu yra ponas Polčiak. Ačiū, kad suteikėte žodį. Aš taip pat balsavau už šį pranešimą. E, turiu pasakyti, kad ilgalaikėje perspektyvoje gausus pesticidų naudojimas e, yra darantis daug žalos. Ir kaip tik e, ši tema yra svarbi, todėl kad padaryta nepataisama žala aplinkai po keletą metų vabzdžių tiesiog neliks ir mes pastebime tokius, e, tokį lėtą poveikį ypač jautriems organizmas. Aš jau nekalbu apie pesticidų poveikį e, žmogui. Manau, kad turime stiprinti e, mokslinio tyrimų sritį. Taip pat norėčiau pasakyti, kad tvari ap aplinka ir su jais susiję aspektai turi būti įtraukti į žemės ūkio teikiamų subsidijų schemas. Polčiak. Ačiū. Mūsų paskutinė paskutinis pranešimas tai yra belet pranešimas tarp valstybinės sveikatos priežiūro paslaugų direktyvos įgyvendinimas ir pirmiausia suteiksiu žodį poniai krupai Vdražanė direktyvi parlamentai Europos. Tarp valstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas, šiai temai skirtas pranešimas ir šių paslaugų e, teikimas e, galėtų našiai prisidėti prie geresnio e, gyventojų gyvenimo. Tačiau šių paslaugų teikimas susijęs ir su finansinėmis problemomis. Valstybės narės galėtų įsteigti e, informacijos teikimo centrus, kuriuose gyventojai galėtų gauti informacijos apie tai, kaip gauti paslaugas. E, taip pat būtų naudinga stiprinti e, tarp valstybinį bendradarbiavimą, kuriant bendras sistemas, kaip ieškoti vaistų geriausią kainą, Kita vertus, e, teikiant tarp valstybinės paslaugas, pasistumėtume į priekį kovodami su pandemijomis ir epidemijomis. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis teiksiu ponui Liners. Ačiū, ponė pirmininkė. Teisė naudotis tarp valstybinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis yra svarbi ES piliečių teisė. Ir kaip pavyzdžiui, tokiame regione kaip Limburgė, tai yra pasienio regione, iš čia gyvenantis e, žmonės e, e, patirtų daug žalos, jei jiems nebūtų teikiamos paslaugos tarp valstybinio mastu. Daugelis žmonių e, turėjo kreiptis į Europos teisingumo teismą reikalaudami, kad jiems būtų kompensuotos išlaidos už kitoje valstybėje narėje suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas. Tačiau šie laikai jau baigėsi Ir dabar e, mes e, tikimės, kad bus užtikrintos sveikatos priežiūros paslaugos gyventojams net tuo met, kai jie peržengia savo valstybės narės ribas. Ir tarp, tarp, tarp valstybinės sveikatos priežiūros paslaugos bus kažkas, ko galės džiaugtis visi. Ačiū dabar ponia Rohanen Lerner. Pone pirmininkė. Um, Pacientai turi turėti teisę naudotis tarp valstybinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis, tarp šios paslaugos ir prieiga prie jų reikalingi žmonėms, kurie keliauja e, po įvairias valstybės nares, e, kurie keliauja studijuodami. E, tačiau susidurta su įgyvendinimo problemomis ir komisija todėl pradėjo sutarties pažeidimo procedūras prieš kai kurias valstybės narės. Dabar jau visos valstybės narės ėmėsi reikalingų priemonių ir mes tikimės, kad e, visi gyventojai galės naudoti šiomis paslaugomis. 15 e, metais e, apie, tik apie 20 procentų žmonių vienos apklausos duomenimis teigia, kad turi pakankamai informacijos apie tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugas. Dabar situacija keičiasi. Ja viimeisenä. Labai ačiū. Dabar paskutinis kalbėtojas mano sąraše, ponas Nekovas. Pone pirmininkė, tarp valstybės valstybiniai regionai sudaro 40 procentų visų, viso ES ploto. Mano e, šalis e, Bulgarija e, ribojasi su penkiomis valstybėmis, dvi iš jų yra ES. Todėl Pasienio regionuose gyvenantiems žmonėms ypatingai svarbu gauti sveikatos priežiūros paslaugas ne tik jų e, šalyje narėje, juo labiau, kad visuomenė sensta. Mano šalyje matau, kad e, kartais sveikatos priežiūros paslaugų centrai yra uždaromi, tačiau e, Dar vienas labai svarbus dalykas yra skaitmeninių paslaugų stoka. Ir ypač Bulgarijoje būtų galima dėti daugiau pastangų įgyvendinant e-sveikatos sistemos dėgymą. Tuomet dar daugiau valstybių narių gyventojų galėtų naudotis šiomis e, paslaugomis. Ačiū, ponia Nekovai. Mūsų Diskusijos e, baigėsi. Posėdį tęsime trečią valandą po pietą.